siekti dialogo su Višegrado grupe. Norėčiau paklausti jūsų, ką jūs galvojate, kas yra svarbiausia, kokia yra svarbiausia centrinės Europos bendra ypatybė. E, Lopes Agilar, dėkoju pirminkė. Mr. Ministrė pirmininkė Pelegrinė, ačiū, kad atvykote pas mus, kad jūs akcentavote, kokia svarbi e, socialinė Europa atlyginimai, vienodas atlygis, darbo vietos. Tai yra esmė, norint sustiprinti Europą, norėčiau palinkėti jums e, sėkmės, taip pat linkiu sėkmės dalyvautins prezidento rinkimuose reikia taip pat siekti, kad būtų išaiškinta Slovakijos žurnalisto e, nužudimo byla, kad būtų įspėsta. Bet noriu paklausti jūsų apie Višegrado grupę, koks tikslas jos yra, kokie rezultatai ir, kas svarbiausia, jūs sakėte, kolega sakant, kad Višegrado grupė dabar bando užverti e, išorės sienas, kad būtų užkristas kelias e, islamizacijai ar jūs pasipriešinsite tom visom nesąmonėm, ar jūs E, girdėdamas tokią informaciją e, nepasipriešinsite. Ar jūs e, galvote, koks iš tikrųjų turėtų būti Višegrado grupės tikslas? Ponas Tarbatė. Premjero atsakymas yra tas pats, kas Makrono atsakymas. Uh, E, jis sakė, kad mums reikia ES socialinio e, užtikrinimo ir numatyto, e, nustatyto ES mažiaus, minimalaus atlyginimo. Tai padės užtikrinti gerovę ir socialinės išmokas, nes šis minimumas yra skirtingas ir nėra užtikrinti vienodo pagrindinių teisų užtikrinimo, skirtingi yra atlyginimai. Ir e, mes galime pasakyti, kad e, Junkeris labai laimingas e, tuo, kad yra neligybė. Ir norėčiau pacituoti Makroną E, mes visą ES galime padaryti e, tada stiprią, kai mes išspręsime finansų kapitalizmo krizę. Ir euras e, nesustiprino ES, o susilpnino ir suskaldė. ES yra eurozonos valstybės yra lėčiausiai augantis regionas visame pasaulyje. Děkuji, pane. Ponas Dėchovskis. Dėkuoju, pirmininkė. E, sveikinu Jūs, mister pirmininkė, atvykusi pas mus. Aš e, noriu kalbėti apie du dalykus. Pirmiausia, iš tikrųjų mes galvome, kad pasakysite, kokia jūsų tikroji vizija. Jūs e, kalbate kaip Slovakijos suverenios valstybės ministras pirmininkas. Jūs sakėte, kad norite, jog būtų reformuota, pavyzdžiui, bendroji žemės ūkio politika. Jūs, kaip žinia, galite apibriežti, kam skiriamos lėšos, kokiams atim žemės ūkija. Taip pat e, jūs minėjote smurto aukas Slovakijoje. Norėčiau paminėti Vlado Ribar. Jis buvo ūkininkas, mes susitikome su juo Bratislavoje, jo ūkis buvo netoli Bratislavos ir e, mes išgirdome vieną dieną, kad jis nusižudė, bet vėliau paaiškėjo, kad jis buvo nužudytas. Ar jūs tikrai tyrėte tokius atvejus ir bandote išsiaiškinti, kaip viskas buvo ir ar e, tikrai deramai pasižiūrėsite ir pranešite Europos parlamentui apie rezultatus tyrimo? Dabar suteiksiu žodį e, ministrui pirmininkui sureaguoti. Aš norėčiau iškart Jums atsakyti, kadangi netoleruosiu tokio šmeišto Europos parlamente išsakomo. E, netoleruotina tai, kad parlamento narys atsistoja ir e, sako tokias melagystės. Jūs paminėjote poną Ribarą ir sukūrėte įspūdį, kad jis buvo nužudytas dėl tam tikrų su žemės ūkiu susijusių dalykų. Aš noriu pasakyti, pacituoti jo sūnaus žodžius. Sūnus sakė, kad pon, pono Riberu pasinaudojo kiti žmonės, su kuriais jis net nebuvo susitikęs, bet jie naudojasi jo atmintimi, pradėjo jie organizuoti demonstracijas Jis tikriausiai nenorėtų, kad kažkas naudotųsi jo mirtimi. E, priešingai nuo to, ką jūs sakėte, e, vyksta tyrimas. Ir sūnus taip pat to žmogaus nenori, kad kažkas naudotųsi jo tėvo atmintimi. Uh, išsakyta buvo neteisybė, aš nesitaiksysiu su šiuo nei su tuo, kad čia būtų kalbama neteisybė, nei kad tai būtų daroma Slovakijoje. Nereikia skleisti melo apie šią situaciją ir mes e, tikrai visas problemas e, sprendžiame vienodai. Žemės ūkio lėšas, aš apie tai kalbėjau ir aš sakiau, kad taip, mums iš ties reikia pokyčių, kad galėtume užtikrinti, jog nebūtų subsidijuojami tie, kurie turi tik tai popieriuje žemę ir kad negali būti taip, kad jie gautų daugiau negu žmonės, kurie dirba nuo ryto iki vakaro savo žemę ir už tai nieko negauna. Labai daug buvo išsakyta žodžių gražiai apie tai, kaip reikia padėti Ukrainai, bet matome puikų uh, pavyzdį, kaip galime nenorėdami to pakengti žmonėms. Uh, E, Slovakija remia Ukrainą, teiks Ukrainai gamtinės dujas. Mes e, prisidame prie energetinio saugumo užtikrinimo. Tačiau mintis, kad mes e, turime būtinai rūpintis Ukraina, kai kurie Ukrainos verslininkai tą kalbą dėl e, darbo inspekcijos Europinės darbo institucijos ir jos būsnės. Keletas iš jūsų minėjote šį klausimą. Kolegos sako, kad e, naujos institucijos ES turėtų turėti savo buveinės e, naujose valstybėse narėse, kur nėra kitų panašių agentūrų, bet matome, kad vis tik tai taip nėra, kad senosiose valstybėse narėse kūriamos tos naujos institucijos. Uh, E, naujos senos valstybės narės rytai vakarai, sakau, kad nereikia e, skirstimo, bet praktiškai matome kitus dalykus ir ką galime pasakyti piliečiams, kurie gyvena kitose Europos dalyse. Aš e, atsiprašau, bet tikrai bandžiau atsakyti aiškiai ir atvirai jūsų klausimus. Pone Tomašič. Gerbiamas premjerė, Noriu padėkoti Jums už pasisakymą per diskusiją apie Europos ateitį. E, Slovakijos e, rezultatus pristatėte gražiai, tačiau, aišku, da, e, kelias nebuvo lengvas, tačiau Slovakija turėtų bet kokiu atveju parodyti, padaryti savo žingsnius, kalbant apie savo likimo atsakomybę už savo likimą. E, jūs užtikrinote Slovakijos piliečiams geresnį gyvenimą, tai yra tinkamas, tinkama pasirinkta kryptis, tačiau dabar jūs e, turite priimti visus reikiamus sprendimus politinėje integracijoje ir turite per, perduoti šiuos sprendimus stipresniems, e, kalbant apie solidarumą ir bendras e, vertybės, e, tai susiję ir su nauju procesu, E, kuriuo e, tokios mažos valstybės kaip Slovakija ir e, Kroatija neturi daug balsų teisės. Ir manau, kad, turėtų, kad ES turėtų atsižvelgti ir į Zagrebo, ir į Bratislavos interesus. Ačiū. Pana Sulik. Dėkuojam pekne. Pozdravim vas. Dėkoju. Sveiki atvykę premjeras, premjerė. Slovakija turi savo pačiu, pačios problemų labai daug, pavyzdžiui, mafija, korupcija ir dauguma šitų problemų turi būti išspręstos nacionaliniu lygmeniu. Tai turi spręsti tokia vyriausybė, kurią išrenka e, lais, e, per laisvus rinkimus e, bal, bal, slaptų balsavimų. Ir norėčiau apginti jūs nuo kaltinimų, kad buvo kišamas į suverenios valstybės reikalus. Neteisinga yra tai, kad ponas Papadimulus turėtų aiškinti Slovakijos Respublikai apie migrantų politiką. Aš nekalbu apie dviejų žurnalistų mirties tyrimą. Mes raginame tai padaryti ir noriu padėkoti poniai Intveld ir Gressler už jų pastangas. Jeigu ES nori e, pašalinti pasusiskaldimą e, tarp rytų ir vakarų, reikia, kad visi gerbtų Europos taisyklės. Turime taikyti e, tuos pačius kriterijus visiems, mokėti tas pačias subsidijas visiems ir taip pat spręsti Nord Stream klausimą ir komisija turi su visais elgtis vienodai, neturi būti neligybės. E, gerbiamas premjerė, labai dėkoju, kad jūs taip pasisakote už socialinę Europą ir už iniciatyvą įvesti e, bendrą minimalų atlyginimą. Ir E, ponas Junkeris atsisakė šitos minties. E, Vokietija, Vokietijoje e, tai tikrai labai pastarnavo socialdemokratai, žino, kad šitas princas, principas labai svarbus Europoje. Ponas Junkeris konservatyviai žiūri šitos klausimus. Naujas CDU pirmininkas pasisako, pasakė neseniai prieš minimalų atlyginimą ir mes pasisakome prieš, mes norime pabrėžti, kad labai svarbios yra ES vertybės, e, e, žodžio laisvė ir kitos. Ir e, Aš kreipiuosi į Jūs kaip Višegrado, vo, Višegrado valstybių vo, vokietį. Mes kartu kovojome ir įveikėme socializmą ir mes turime kartu statyti demokratiją ir taip stiprinti Europą. Dėkoju, ponas Krypek. Dėkoju, premjerė, už tai, kad pristatėte savo viziją, Slovakijos viziją. Aš sutinku su jumis, kad Slovakija turi būti atsakinga partnerė Europos Sąjungoje. Ir aš e, žiūriu į Europos e, integraciją, į institucijas. Tačiau ar mes norime dalyvauti kiekvienoje Europos veikloje? Jūs pats sakėte, kad mes norime būti visoko centre. Tačiau ar mes norime daugiau ES, kai mes kalbame apie e, socialinius ramščius, apie Europos kariuomenę, Aš, e, Slovakijos parlamentaras, manau, kad yra svarbu kalbėti apie e, tai, jog reikia sumažinti ES e, interesus ten, kur galioja subsidiarumo principas. Mūsų vaidmuo yra nurodyti tas sritis, kur sėkmingai veikia ES teisės aktai. Aš manau, kad svarbu yra grįžti prie tų krikščioniškų ir žydiškų vertybių, kurios kurios e, yra ES pagrindas. Ir mes turime dirbti su ta ateitimi, kuri bus mums sėkminga. Dėkoju tiek spontaniškų pasisakymų. Dabar suteiksiu žodį Slovakijos Respublikos premjerui ponui Pelegrini. Prašau jūsų trumpai atsakyti į paskutinius klausimus. Labai ačiū ponę Tajani, vicepirmininkę. Noriu padėkoti Europos komisijai ir jums, parlamentarai. Ponios ir ponai, prieš tariant man baigiamą į žodį, norėčiau grįžti prie vieno klausimo, kuris buvo iškeltas čia. Tai yra, koks yra Slovakijos vaidmuo, koks yra Višegrado valstybių vaidmuo ir visų ES valstybių narių vaidmuo. Mūsų pagrindinė atsakomybė, mano vaidmuo, mano kolegų vaidmuo turi būti tik vienas dalykas - tai yra žmonės mūsų šalyse turėtų e, gyventi gerai. Tai yra vienas visą apimantis tikslas mums. Mūsų mandatas yra būtent toks. Ir dėl šios priežasties mes turime atsikelti ryte, siekdami užtikrinti, kad mūsų piliečiai gyventų e, ramybėje ir laimėje. Tad mes gerbkime situaciją. Jeigu mes kalbame apie kažką, pasižiūrėkime, ar mums pavyksta įgyvendinti šitą potencialą. Ir tada mes galėtume toliau egzaltuotai, e, pakiliai kalbėti apie mūsų e, reikalus. Kaip galima raginti ES piliečius kalbėti apie kažkokius pseudo klausimus, jeigu jie neturi darbo arba jeigu jie yra pensininkai ir negali išgyventi iš tos pensijos ir yra žemiaus skurdo ribos. Ir tik tais tada galėsime kalbėti apie didelius reikalus. Be abejo, e, Mes esame viena visuomenė, tačiau tol, kol nepadarysime namų darbų ir neužtikrinsime taikos ir klėstėjimo Europoje, mes negalėsime įgyvendinti savo užduoties. Aš džiaugiuosi, kad žmonės mano regione gyvena geriau nei anksčiau ir kad um, mūsų um, šalis ekonomiškai klesti. Dėkoju visiems, kas palaikėte mus ir kurie galbūt uh, buvo labai svarbus draugai Slovakijai tam tikrais atvejais. Ir be abejo, kai kas viršijo civilizuotos kalbos ribas. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad Europos Sąjunga Slovakijai liks laisvės klėstėjimo ramstis ir mes žinome, kokios yra mūsų silpnosios pusės, kokios mūsų kaltės ir žinome, kokius trūkumus turi ir ES. Tačiau tai norime spręsti kartu. Tai yra pagrindas toliau e, vystyti Europos projektą. Mes turime bazinius bendrus iššūkius, socialinius iššūkius aplinkosaugos veiksnius. Tai yra tos sritys, kuriuose mes galime dirbti kartu ir rasti bendrus atskaitos taškus. Ir mūsų vertybės yra labai svarbios ir mes turime neatsilikti nuo laikmečio ir nuo kitų valstybių. Mes nes, e, ne, nepainiokime politikos į sanglaudą tas nori to, anas nori ano sanglaudos politikoje. Sanglauda gimė iš poreikio išvystyti, iš, iš, išlyginti didžiulius nacionalinius regioninius skirtumus. Sanglauda nėra politinio žaidimo objektas. Mes turime gerai žinoti tai, jog pažanga lyginant tuos skirtumus sustojo. Ir Ponios ir ponai, sanglauda reiškia svarbų dalyką tol, kol tokie regioniniai e, skirtumai bus pašalinti. Tad kol mes jų neatsikratysime, sanglaudos politika bus labai svarbi. Taigi pirmiausia, atsikratykime to, o po to galėsime kalbėti apie tai, ar sanglaudos politika yra logiškas dalykas ir ar turėtų e, egzistuoti na, mes turime priartėti prie mūsų piliečių kiek įmanoma labiau, turime būti arčiau tų žmonių, kurie netrukus balsuos tokiais esminiais klausimais, kurie mūsų laukia. Ir kaip premjeras, Slovakijos premjeras, noriu užtikrinti, kad padarysiu viską, ką galiu, siekdamas užtikrinti, kad Slovakija uh, konstruktyviai kalbės vidurio Europoje. Labai dėkoju, man buvo didžiulė garbė ir privilegija dalyvauti čia ir kalbėti su jumis. Ačiū. Dėkuoju. Dėkuoju, gerbiamas ministrė pirmininkė. Dabar trumpam sustabdysime sesiją keliom minutėm, o po to balsuosime. Pirmininkas. Pirmininkė, kolegos, prašom susėsti kuo greičiau, pradėsime balsavimą po 30 sekundžių. Uh, Kolegos, pradėsime balsavimo sesiją. Prašome susėsti vietas. Pirmasis pranešimas. Kažkas nori pasisakyti dėl darbo tvarkos. Pone Bičer, ne? Prieš perint prie balsavimo norėčiau atkreipti dėmesį, į labai gėdingą elgesį buvusio Sakarovo prizo laimėtojo, kuris buvo kalinamas labai ilgai ir gynė moterų teisės Irane, kovojo už mirties bausmės pašalinimą Irane, Irake. o, o Europos parlamentas immediato, senza condizioni, i nastri. Jis buvo nuteistas kalėti ir nuplakti rykštėmis ir reikėjo. E, parlamento pirmininkas turėjo pasmerkti šitą dalyką, nes yra neįmanoma, kad yra, Iranas vėl patvirtina kad jis yra žmogaus teisų priešininkas, tai netoleruotinas dalykas. Taip pasižinėjome, dėkoju, perduosime pirmininkui. Dabar pradedame prie balsavimo. Pono Kavados pranešimas dėl prašymo šaukti Monikos Holmeier imunitetą. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Toliau pranešimas prašau, paprašė žodžio. Ačiū pirmininkė. Gerbėjai kolegos, mes ne, neturime atšaukti imuniteto. Jean-Marie Le Penas kalbėjo ir gynė savo kolegas dėl politinio persiekimo. Tai, tai tik tai priešiš, politinis priešiškumas. Jau antrą kartą bandote balsuoti mm, atšaukdami imunitetą Jean-Marie Le Penu. Nutraukiama, nutraukiama kalbėtoje. Pirmininkė, mes čia ne diskusijos turime, dabar balsuosime. Colleagues, please. Dabar balsuosime dėl prašymo atšaukti Žano Mary Le Peno imunitetą. Ar dar kažkas paprašė žodžių, ponas Kavada? Prašom, ponia Kavada. Labai trumpai norėčiau padėkoti, gerbimo pirmininkė. Kai kalbame apie tam tikrus dalykus, reikia kalbėti labai e, tiksliai. E, Pone Holmaier pati paprašė, kad būtų panaikintas jos imunitetas. E, tai yra susijęs su e, transporto įvykių, bet neturėtume suplakti tų dviejų skirtingų dalykų. Dėkoju. Ačiū už patikslinimą. Balsuojame dabar, kaip jau pasakiau. Prašymė Saskutėno Marilė Pen imunitetą pranešimas Ksinogonos. Kas už? Prieš susilaikė Patvirtinta. Kitas pranešimas, vėlgi prašymas atšaukti Dominik Bildę imunitetą. Kas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. Prieš einant prie kito balsa, balsavimo, pona Tomatič norėtų pasisakyti. Dėkuoju, pirmininkė. Mes kasdien girdime labai gražius žodžius apie Europą, apie naujas bendras institucijas, taip pat skiriama labai daug pinigų ambicingoms programoms ES ir taip toliau ir panašiai. Girdime apie puikiausias idėjas, bet ką visa tai paskui pavirsta? Kita kadencija e, taip pat bus kroatai deputatai išrinkti, bet mūsų kalba nebus naudojama visur šitos institucijos darbuose. 159 e, e, darbo tvarkos taisyklių straipsnis sako, kad reikia airių kruatų kalba užtikrinti vertimą taip pat, bet mes nuogastame, kad nebus užtikrintas vertimas. Kiek praeis dar šimtmečių, kad viskas būtų e, daroma taip. E, Malta, e, Kroatija, Airija turi savo kalbą ir jeigu nebus užtikrintas vertimas, mes būsime antrarūšiai piliečiai. Mes iš tikrųjų esame vieningi su vieni įvairoviai ir turime tą pademonstruoti. Ačiū už Jūsų pastabą. Daug buvo įvairių patarimų šio klausimu, o dabar mes balsuosime dėl darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio galėjimo pratesimų iki 9 parlamento kadencijos pabaigos. Kas už? Prieš? susilaikė, norėčiau pasitikrinti, nebuvo aišku. Balsuojama, balsavimas baigtas. Periname prie ponios Šmit. Atsiprašau. Dėl darbo tvarkos norite pasisakyti? Atsiprašau, ponia Kobart po minutės sutiksiu žodį. Leiskite pasisakyti, ponė Koban. Ačiū pirmininkė. Ar jūs galėtumėt pasitikrinti per satelitus, kodėl, kodėl kyra problema dėl sienos tarp, tarp Airijos ir Šiaurės Airijos. Ar mes negalime to užtikrinti naudojant satelitus? Afraid, Coburn, mes stengiamės dabar balsuoti, bet aš išklausiau jūsų komentarą. Kolegos, leiskite pasisakyti. Tęsime balsavimą. Pone Šmit, elektroninė krovinių vežimo informacija. Balsavimas, vardinis balsavimas, pradedama balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Parlamentas baigė pirmą svarstymą, einama toliau. Autolo pranešimas ar ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prybos medieną. E, Bals, varnės balsavimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kitas ponios Autola. ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl rezoliucijos. Varnės balsavimas, pradedame balsuoti, baigiame. Patvirtinta. Toliau balsuojama dėl protokolo, kuriuo turės keičiamės konvenciją dėl asmenų apsaugos ryšim su asmens duomenų autopanizuotų tvarkymų. Pono Nagiai rekomendacija. Vardinis balsavimas. Pradėma balsuoti, baigiame. Patvirtinta. Toliau, ponios klausimas. Kalfan praneša, valstybių nereguliuojamas tarp Europos tarybos konvencijos dėl degruoto požiūrio saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynės ir kitus sporto renginius šalimis. Vardinis balsavimas, balsuojame. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Kitas Pranešimas ponios jis protokolas, kur iš dalies keičiamas ir ES ir Kinijos sustrimas dėl jūrų transporto, Kroatijos įstojimas. Balsavimas, vardinės balsavimas pradedame, baigiame. Patvirtinta. Ponios Manesku pranešimas Europos viduržmėjūros regiono šalių sutrimas steigiantiesis Regito asociacija, Kroatijos įstojimas, vardinis balsavimas, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kitas pranešimas, ponios Manesku. Es Turkmenistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas. Preliminarus pranešimas. Vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, ponio Škripek, pranešimas. Gyvenimo sprendimas dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Jungtinėje karalystėje pradžios. Vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pone Dalton pranešimas, skaitmesis informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos ECRIS. 35 e, pakeitimas, pradedama balsuoti, vardinis balsavimas, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Parlamentas vaigė savo pirmąjį svarstymą. Kitas pono Dalton pranešimas. Atsiprašau, pon Lopes Agijal, jūs norite pasisakyti. Balsuojame dėl pirmą iš pranešimų susijusių su ES saugumus Strasbūre. Taip pat balsuosime dėl ES vidaus saugumo fondo. Ir norėčiau priminti Jums, kad vakar sukako 15 metų nuo e, žudinių, kurios atnešė daugiausia skaičių aukų ES. Tai yra kovo 18-2004 metų išpolis Ispanijoje, Madride. Aš e, norėčiau, kad mes šio balsavimo išreikštume sudarumą su terorizmo aukomis ir kad palaikytume kovą su bet kokiomis teroristinėmis grėsmėmis ir terorizmo praiškomis. Dėkoju, pirmininkė. Well. Dėkoju, pritarėme jūsų pasisakymą, einame toliau. Centralizuota valstybių narių turinčių informacijos apie pilietinius trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamosius nuosprendžius. Aš Norėjau pristatyti tai, bet paprašėt žodžio, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Aš tik norėjau pagal 59 straipsnį pirmiausia balsuoti dėl pakeitimų ir norėčiau, kad būtų vardinis balsavimas dėl šio procedūrinio sprendimo. Ačiū, ponė Daltonai. Pirmininkė, labai trumpai. Mes keturis metus dėl to dėrėjomės, susitarėme, parlamentas daug nuolaidų padarė, jeigu bus pritarta pakeitimams, tai tuomet patirsime nesėkmę. Will... Dėkuoju. Dabar balsuosime vardiniu balsavimu. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar einame 104 pakeitimas. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Ačiū. Kitas Švedrovos Europos susidalyvumo korpuso programų pranešimas. Turime nemažai pakeitimų iš komiteto. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 107 e, pakeitimas vardinių balsavimų. Balsavimas baigtas, atmesta. 172 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 53 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. 57 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 199 už, prieš, susilaikė, atmesta. 174D, 191D. Vardinių balsavimų pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 200 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 59 už, 59 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 175D už, prieš, susilaikė, atmesta. 60 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 201 už, prieš, susilaikė atmesta. 63 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 208 už, prieš, susilaikė atmesta. 177 už, prieš, susilaikė atmesta. 69 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 178 už, prieš, susilaikė atmesta. 209 už, prieš, susilaikėt atmesta, 179 už, prie, 179, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 180D už, prieš, susilaikė, atmesta. 84 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 181D už, prieš, susilaikė atmesta. 87-91 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 210 už, prieš, susilaikė atmesta. 113 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 182 už, prieš, susilaikė, atmesta, 211 už, prieš, susilaikė, atmesta, 212 už, prieš, susilaikė, atmesta, 202 vardinių balsavimų, pradedame balsuoti, baigiame, atmesta, 118 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 118. 213 už, prieš, susilaikę, atmesta. 184 už, prieš, susilaikę, atmesta. 203 vardinių balsavimų pradedame. Baigiame. Atmesta. 185 vardinių balsavimų. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 186 už, prieš, susilaikė. Atmesta. 187 už, prieš, susilaikė. Atmesta. 160 už, prieš, susilaikė. Atmesta. 161 už, prieš, susilaikė. Atmesta. 188 už, prieš, susilaikė. Atmesta. 162 už, prieš, susilaikė. Atmesta. 11 už, prieš, susilaikė. Patvirtinta 163 už, prieš, susilaikė. Atmesta 204 už, prieš, susilaikė. Atmesta 164 už, prieš, susilaikė. Atmesta 165 atkrenta dėl ankstesnio balsavimo. 193 už, prieš, susilaikė, atmesta, 16 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 166 už, prieš, susilaikė, atmesta, 205 už, prieš, susilaikė, atmesta, 167D už, prieš, susilaikė, atmesta, 18 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 168 20 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 195 už, prieš, susilaikė, atmesta. 24 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 168 už, prieš, susilaikė, atmesta. 206 už, prieš, susilaikė, atmesta. 169 už, prieš, susilaikė, atmesta. 32 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 207 už, prieš, susilaikė, atmesta. 170D, 190D. Vardinis balsavimas pradedame. Baigiame. Atmesta. 48 už prieš, susilaikė, patvirtinta. 171 už, prieš, susilaikė, atmesta. Balsuojame dėl komisijos pasiūlymo, vardinių balsavimų, pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Parlamentas baigė savo pirmąjį svarstymą. Kitas pranešimas yra ponios Nibler, ES kibernetinio saugumo aktas. Balsuojama dėl 258 pakeitimo vardinio balsavimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Parlamentas baigė savo pirmąjį svarstymą. Einame toliau. Ponio De Castro pranešimas įmonių vienų kitoms taikoma nesąžininga praktika prekybos praktiką maisto tiekimo grandinėje. 142 pakeitimas vardinių balsavimų pradedame, baigiame. Patvirtinta. 143 pakeitimas, kas už, prieš. Patvirtinta. 144. Už, prieš, susilaikė patvirtinta. Europos parlamentas baigė e, pirmąjį svarstymą, suteiksiu žodį pranešėjai ponui De Castro. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti visiems kolegoms už puikų darbą kartu Ir dabar balsavome dėl direktyvos. Jeigu nebūtume dirbę kaip puikia komanda, neturėtume tokio rezultato. Atrodė pradžioje, kad sunkiai įveikiama užduotis mūsų. Praėjo 11 mėnesių nuo pasiūlymo pateikimo dienos, o dabar jau e, teikėme konkretų atsaką, reaguodami į vartotojų, ūkininkų e, prašymus ES vyko mažas stebuklas, tačiau tai yra tik pirmas žingsnis, reikės peržiūrėti rezultatus ir užtikrinti, kad valstybės nese būtų deramai taikoma ši direktyva. Būtent tokios Europos mes norime, Europos, kuri remia silpniausiosius verslą, vartotojus ir reikia užtikrinti tvarumą gamybos procesų Tikiuosi, kad ateityje mes tokiu pa, taip pat ryštingai panašiai elgsimės ir galvosime apie visus kitus. Dėkoju. Ačiū. Dabar pono Šoflin pranešimas Europos piliečių iniciatyva. Pone Spinelį nori pasisakyti. Dėkuoju, pirmininkė. Savo frakcijos vardu norėčiau pateikti prašymą balsuoti dėl pakeitimų pagal 59 darbo tvarkos taisyklę ir paprašyti, kad būtų balsuojama dėl pakeitimų vardinių būdų. Mano nuomonė, dabartinėme tekste yra nemažai trūkumų. Apie tai yra pasisakiusios keletas nevyriausybinio organizacijų ir mano frakcija yra pateikusi pakeitimų skirtų pagerinti tekstui pakeitimai yra susijęs su svarbiais klausimais, ypač norint užtikrinti internetinę parašų rinkimo sistemą, prašoma komisijos e, įvertinti situaciją laikantis 11 starties straipsnio, taip pat leisti E, gal, numatyti galimybę piliečių iniciatyvoms, pris, iniciatyvoms prisidėti prie nagrinėjimų teisės aktų keitimo. Dėkoju, balsuosime dėl jūsų pakeitimų varnių būdu. Dabar pradedame balsavimą. E, balsavimas baigtas. Atmesta. 61 pakeitimas, vardinis balsavimas taip pat, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Tai reiškia, kad parlamentas e, baigė pirmąjį svarstymą šio dokumento. Toliau Europos vertybių importas pranešimas, kurį parengė ponė Moska ir ponas Daltonas. Man atrodo, ponė Daltonai, jūs norite pasakyti, ne? tai tuo met neteisingai buvo informuota. Balsuojame 97 pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašom. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Europos parlamentas baigė pirmąjį svarstymą. Kitas Breso Vyland pranešimas - asmens duomenų apsauga per Europos parlamento rinkimus. Ponas Liobreton nori pasisakyti. Dėkuoju, germa pirmininkė. Pagal 59 taisyklės trečią dalį aš prašau, kad būtų balsuojama dėl mūsų pakeitimų vardiniu būdu. Dėkuoju, balsuosime dėl pono Liobreton pasiūlymo. Mes laiku nesulaukėm prašymo balsuoti varnių būdu, kelia, kelsime rankas. Kas už pono Lebreton pasiūlymą prieš susilaikę atmestą. Tokiu būdu balsuojame dėl pakeitimų. Šeštasis. Labai aiškiai buvo balsuota prieš jūsų pasiūlymą. Šeštasis pakeitimas. Prašau nebešūkauti. Pasitikrinkime. Rezultatas aiškus, bet elkime teisingai. Pasitikrinkime dėl pono Liobreton pasiūlymo. Prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Nemanau, kad rezultatas būtų kitoks. Atmesta. Aš nešioju akinius, bet vis tik mano regėjimas pakankamai geras. Vardinis balsavimas dėl šešto pakeitimo. Prašom. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Europos parlamentas baigė pirmąjį svarstymą. Toliau grėsime saugumui susijęs su kiniškų technologijų plitimu ES ir galime ES ligmens veiksmai siekiant jas mažinti. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Antrasis už, prieš, susilaikė atmesta. Rezoliucija visa, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Kitas balsavimas ponios Sandros Kalnietės parengtas ES ir Rusijos politinių santykių padėtis. Antrasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Atmesta. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Septintoji pastraipa, trys dalis, pirmoji vardinis balsavimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antroji dalis, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Atmesta. Trečioji dalis, vardinis balsavimas. Balsuokite. Balsuokite. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. Devintoji pastraipa originalus tekstas, vardinis balsavimas. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 19 pastraipa, vardinis balsavimas, balsuokite. Baigiama balsuoti. Atmesta. Pirmasis pakeitimas, pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikę noriu patikrinti. Pirmoji dalis, pirmasis pakeitimas. Balsuokite. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Antroji dalis atkirinta. 30 pastraipa, 3 dalis 1. Vardinis balsavimas. Balsuokite. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. Antroji dalis, vertinis balsavimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trečioji dalis, vertinis balsavimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas.